honored guests. Mėly gerbėmiai svečiai, kolegos parlamento nariai, draugai. Būna dienų, kuomet aš ypač didžiuojasi būdamas Europos parlamento pirmininko, pirmininku. Šiandien tokia diena ir yra. Šiandien mes pagerbėme 2009 m. Sakarovo premijos laimėtojus prizo už minties laisvę laimėtojus. Labai malonu prisiminti, kad pirmininkų konferencija nusprendė suteikti premiją Olegui Rulavui, Sergejui Kovaliovui ir Liudmilai Aleksejevai, kurie atstovauja Memorial organizaciją ir kitus Rusijos žmogaus teisų gynėjus. Ir aš didžiuojuosi, kad šis sprendimas Aš didžiuojasi, kad šis sprendimas buvo priimtas vienbalsiai. Šiuo, šią premiją mes, Europos parlamento nariai, pagerbėme tuos, kurie yra vis dar mūsų ir kovoja už žmogaus teisės. Tačiau mes pagerbėme ir tuos, kurie prarado gyvybės toje pačioje kovoje. Natalija Stamirova turėjo būti tarp mūsų taip pat taip pat kaip ir Ana Polkovskaja. Jų žudikai dar turi būti patraukti atsakomybėn. Ponios ir ponai, Europoje mes žinome, kokia yra laisvės kaina, kokia yra minties laisvės kaina. Gruodžio 16 dieną prieš, lygiai prieš 28 metus Vujeko anglių kasykloje žuvo kalnakasiai e, nuo Lenkų policijos rankos, nes jie kovojo už solidarumą, tai yra už pagrindinės žmogaus teisės, už orumą. Prieš 20 metų, gruožio 16 dieną, Rumunijoje prasidėjo revoliucija pasiglemžusi daugiau negu tūkstančio žmonių gyvybės, nes tie žmonės kovoja už savo laisvę. Tai įvyko šalise, kurios dabar yra ES narės. Šiandien tos šalis yra kartu su mumis. Mes čia Europos parlamente niekada nepamiršime praeities. Mūsų pareiga yra tausoti tas vertybės, kurios yra mums taip artimos. Europoje mes naudojamės žmogaus teisėmis, minties laisvę, nes e, dėl to, kad joms buvo paukotos didžiulės aukos, ponios ir ponai, kolegos ir draugai. Man didelė garbė įteikti Sakrovo premiją memorialo organizacijai. Tačiau aš taip pat jaučiu kartelį, kad šį, šią premiją reikia teikti Europoje mūsų draugams iš Rusijos, žmogaus teisų aktyvistams ir gynėjams. Šiandien yra 20 metų metinės nuo Andrėjaus Sakarovo, vieno iš žmogaus teisų gynėjų, mirties. Labai gaila, kad šiais laikais Rusijoje dar reikalinga tokia organizacija kaip memorialas. Sakarovas buvo vienas pirmųjų, kuris kovojo Rusijoje žmogaus teisės, jis matė, kaip griuvo Berlyno siena, jis kovojo už tokius pokyčius ir tikimės, kad aktyvistai Rusijos federacijoje išvys tikrąją laisvę, tokią laisvę, kokią mes naudojamės Europos Sąjungoje. Mes norime to palinkėti to visiems Rusijos federacijos piliečiams. Mes, Europos parlamento nariai, sutiekėme šią premiją kiekvienais metais, nes norime visiems pasaulyje priminti, kad kiekvienas turėtų turėti laisvę naudotis minties laisvę. Sakorovas sakė, kad minties laisvė yra vienintelė garantija apsauganti žmonės nuo užkretimo mitais, kurie gali nuvesti į krūvinas diktatūras. Todėl Europos parlamentas visada saugos minties laisvę ir už Europos ribų. Šiandien mes 27 valstybių narių atstovai įteikėme Sakarvo premiją ir norime padėti visiems pasaulyje, kas kovoja už pagrindinės vertybės. ES turi atlikti didžiąją misiją. Mes norime kovoti už minties laisvę ir žodžio laisvę visame pasaulyje. Mes tikimės, Rusija šioje kovoje bus mūsų partnerė. Dabar norėčiau poną Kovaliovą tarti žodį. Ja, pažalsta. Damai ir gospoda. Ponės ir ponai, leiskite memorialo draugijos vardu padėkoti Europos parlamentui už Sakrovo premiją. Memorialas supranta šį apdaunojimą kaip apdaunojimą ne, ne tik mūsų organizacijai. Ši premija skirta visiems žmogaus teisų gynėjams Rusijoje. Netgi plačiau dideliai Rusijos visuomenės daliai. Jau 40 e, metų žmogaus teisų gynėjai Rusijoje kovoja už žmogaus teisės, už svarbiausias vertybės. Deja, dažnai ji virsta pačiu baisiausiu mirtimi. Ir aš turiu, e, turiu vilties, kad Europos parlamentas suteikdamas mums premiją turėjo būtent juos, mūsų bendražygius, kurie žuvo. Ir pirmoji pavardė, kurią turiu paminėti, tai Natalijos Estemirovas pavardė. Ji buvo memorialo bendradarbė ir šią vasarą buvo nužudyta Čečenijoje. Negaliu nepaminėti ir advokato Markelovo, žurnališčių, polit, Politkovskajos ir Babūrovas, kurios nužudytos Maskvoje, etnologo Girenko, kuris nušautas Peterburgė, Farido Babajevo, nužudyto Dagestane ir daugelio kitų. Šis sąrašas gali būti labai ilgas. Prašau pagerbti jų atmintį tylos minutę. Спасибо. Dėkoju. Šie žmonės žuvo už tai, kad Rusija taptų tikrai europinė šalimi, kur visuomeninė, politinė veikla remtųsi kiekvieno individo politikos ir sąžinės laisvė. Kitaip sakant, jie gimė taip pat ir už Europą, nes Europa be Rusijos nėra pilna Europa. Tikiuosi visi supranta, kad kai kalbu apie europinės vertybės ir apie Europos politinę kultūrą, aš į tą terminiją neįdedu jokio geografinio turinio ir jokio eurocentrizmo. Kadangi politinė kultūra besiremianti individo laisvę įkūnija bendražmogiškąją vertybių sistemą, kuri tinka ir Europai, ir Afrikai, ir Rusijai, ir Kinijai. Šios dienos renginyje viskas yra simboliškai ir tarpusavėje susiję. Ir pati premija, ir diena, kada jį teikiama, ir tie, ką apdovanoja, ir tie, kurie apdovanoja. Andrėjus Sakrovas miręs prieš 20 metų buvo žymus kovotojas už žmogaus teisės ir mąstytojas kuris pateikė dvi esminės tezes. Pirmosios esmė ta, kad tik tai politinio susiskaldimo nugalėjimas duoda žmonijai šansą vystytis ir susidoroti su globaliais epochos iššūkiais, užtikrinti taiką ir pažangą mūsų planetoje. Antroji tezė. Vienintelė tikra atrama mūsų bandymams sustabdyti susiskaldimą yra žmogaus teisės ir visų pirma intelektinė minties laisvė. ES, kurios parlamentas įsteigė šią premiją dar Sakarovai gyvam esant, yra ko gero artimiausias pri, e, prototipas tos suvienytos žmonijos, apie kurią Andrėjus Dmitrievičius svajojo. Pastaruoju metu e, Rusija ir Europa labai dažnai supriešina. Rusijoje madinga kalbėti apie e, ypatingą rusiškąjį kelią, rusiškąją, uh, rusiškasias nacionalinės tradicijas ir vertybės. O euroatlantinėje erdvėje dažnai galima išgirsti mąstymą apie Rusiją kaip apie atliekamą šalį, apie e, uh, nemalonų politinį vystimasi ir taip toliau. Ką apie tai galima pasakyti? Žinoma, Rusija, kaip ir kita šalis, turi savo kelią, e, kuris besiriame bendražmogiškuoju pagrindu. Ne viena šalis pasaulyje savo e, vystimuose neorganizuoja šimtų procentų pasiremdama pavyzdžiais iš šalies. Tačiau ryšys tarp Rusijos ir Europos apibrėžiamas ne tik tai klausimu, kas iš ko ką pasiskolina. Reikėtų klausti kitaip, ar Rusija ką nors atnešė bendražmogiškai, bendra europiniai civilizacijai. Ir aš turiu priminti unikalų Rusijos indėlį į dvasinį, socialinį, politinį Europos progresą. Sakarovas iš naujo permasti žmogaus teisių ir intelektinės laisvės vaidmenį moderniajame pasaulyje dar 68 metais. O į praktinį lygmenį jo mintis pervedė sovietiniai disidentai, visų pirma Maskvos Helsinkio grupė, kuriai šiandien čia atstovauja Liudmila Aleksejeva. Tos organizacijos pirmosios viešai pareiškė, kad e, skambios deklaracijos apie tarptautinės žmogaus teisės negali likti vien žodžiais. Mums pavyko mobilizuoti pasaulinę visuomenės nuomonę ir tada vakarų politinis elitas turėjo atsisakyti tradicinio pragmatizmo. Savame suprantama, šie žingsniai atnešė ir daug problemų, kurios dar ne visos išspręstos vienas pavyzdžių humanitarnio įsikišimo doktrina. Per pastaruosius 30 metų nemažai nuveikta, bet reikia nuveikti dar daugiau. Prie šio proceso išteklių stovėjo žmogaus teisų gynėjai Rusijoje 80-ame dešimtmetyje. Nei dabartinė Rusijos valdžia, nei tie Europos politikai, kurie laiko Rusiją atliekančią valstybę, negali Rusijos išbraukti iš Europos šalių sąrašo. Trys paskutiniai 20-ojo amžiaus dešimtmečiai žmogaus teisių gynimas e, pakėlė žmogaus teisių gynimą į naują kokybinį lygį. Tai susiję su E, tragiškos Rusijos 20-ojo amžiaus istorijos unikalumu, jos bandymais nugalėti krūviną praeitį. Jeigu postumiu vakarų Europos pokario modernizacijai buvo antrasis pasaulinis karas, kuris logiškai užbaigė palyginti neilgą dominavimą Vokietijos nacistinio režimą Tai Rusijoje pertvarkų būtinybė buvo pastumėta 70 metų komunistinio režimo dominavimo, kurio kulminacija buvo stalininė diktar, diktatūra. Du atgimstančio Rusijos pilietiškumo komponentai buvo Visuomenė sąmonė ir, išo, ir istorinė atmintis. Žmogaus teisų gynėjai paskelbė vieną iš pirmųjų savo tekstų per istorinę demonstraciją 65 metų gruodžio penktosios demonstraciją. Viename iš lapelių buvo labai aiškiai parašyta. Praeitie valdžios savivalė pareikalavo milijonų sovietinių piliečių gyvybių ir laisvės. Krūvina praeitis ragina mus būti budriems ir šiandien. Iš esmės, e, šiuos principus perėmė ir dabartinė žmogaus teisų gynėjų bendruomenė ir dalis Rusijos visuomenės. Ta svarba, kurią Sakrovas teikė memorialui per pastaruosius, per paskutinius jo gyvenimo metus, yra susijusi su būtent tomis dviemis tezėmis ir tais dviems, dviem elementais. Man atrodo ir dabar uh, Minint 20-asias Sakaro mirties metinės, Europos parlamento deputatai rinkdami premijos laureatą taip pat suprato tą ryšį ir specifiką. Visi prisimename balandžio Europos parlamento rezoliuciją apie Europos sąmonę ir totalitarizmą. Ši rezoliucija, o taip pat ir birželio mėnesio ESBO rezoliucija apie padalintos Europos suvienijimą, įrodo, kad suvienita Europa supranta mūsų darbo prasme ir patosą. Memorialas jums už tai dėkingas. Dabartinės politinės situacijos Rusijoje absurdas geriausiai parodomas to, kad mūsų pačių parlamentas, parlamentas šalies, kuri ilgiausiai ir daugiausia kentėjo nuo stalinizmo ir komunistinės diktatūros, vietoj to, kad karštai palaikytų tas rezoliucijas, tuoj pat paskelbė, kad jos yra antirusiškos. Visa tai rodo, kad ir iki šios dienos stalinizmas Rusijai nėra vien tik tai 20-ojo amžiaus epizodas. Keletas nepilnos politinės laisvės metų mūsų buvo prarasti. Tebe gyva pagrindinis komunistinio totalitarizmo bruožas - požiūris į žmonės kaip į vartojimui skirtus išteklius. Sprendimai priimami neatsižvelgiant į piliečių poreikius ir interesus susidurime su imituojamos demokratijos režimu. Imituojama praktiškai visi dabartinės demokratijos institutai. Daugiapartinė sistema, parlamentiniai rinkimai, valdžios pasidalymas, nepriklausomi teismai, nepriklausoma televizija ir taip toliau. Tačiau tokia imitacija, vadinamąją socialistinę demokratiją, egzistavo ir Stalino laikais. Tik tai šiandieną imitacijai nereikia masinio terorą. Pakanka nuo Stalino laikų išlikusių visuomenės sąmonės ir elgesio stereotipų. Beje, esant reikalui, naudojamas ir teroras. Per pastarosius dešimt metų Čečenijos Respublikoje dingo, tai yra buvo pagrobti kankinti, be teismo nužudyti ir nežinia kur palaidoti daugiau 3000 žmonių. Šiuos nusikaltimus iš pradžių darė federalinės valdžios atstovai, o paskui perdavė šį darbą, kabutėse, vietos valdžios struktūroms. Kiek jėgos struktūrų atstovų už tos nusikaltimus nubausti? vienetai. Kas, patrauk, kas tengiasi patraukti jos atsakomybei? Visų pirma, Natalija Stemirova, žurnalistė Politkovskaja, advokatas Markelovas, kur jie dabar nužudyti. Mes matome, kad smurtas, kuris šiandien Čečienija tapo kasdienybė, pradėjo plėstis po visą šalį bet ir tomis aplinkybėmis vis dar yra žmonių, kurie yra pasirengę kovoti su praeities sugrįžimu. Visi suprantame, kad niekas negražins Rusijos į laisvės ir demokratijos kelią, išskyrus pačią Rusiją, jos liaudį ir jos visuomenę. Na ir situacija šalyje nėra tokia beviltiška, kaip galima pasirodyti iš išorės. Visuomenėje, kovodami už žmogaus teisės, su stalinizmu turime nemažai sąjungininkų. Ko tokioje situacijoje galime laukti iš Europos politikų, iš Europos visuomenės nuomonės? Andrėjus Sakarovas suformulavo tuos lūkesčius daugiau kaip prieš 20 metų. Mano šaliai reikia paramos ir spaudimo. Suvienita Europa turi galimybės vykdyti tokią tvirtą ir tuo pat metu draugišką politiką, kuri remtųsi parama ir spaudimu. Bet pasinaudoja tą galimybę nepilnai. Pateiksiu porą pavyzdžių. Pirmiausia, Europos žmogaus teisų teismo darbas su skundais iš Rusijos piliečių. Iš esmės, Strasburgo teismo sprendimai turėtų priversti Rusijos teismus dirbti teisingai ir kvalifikuotai. O svarbiausia, žmogaus teisų teismo sprendimai turėtų pašalinti kliūtis ir priežastis, dėl kurių kilo žmogaus teisų pažeidimai. Per pastarosius metus e, Strasbūrė priimta daugiau kaip šimtas sprendimų bylose dėl žmogaus teisų pažeidinėjimo Čečenijoje. Koks rezultatas? Nieko. Rusijos valdžia išmoka nukentėjusių nukentėjusiesiems kompensacijas kaip tam tikrą savivaldžiavimo mokestį, bet atsisako tirti nusikaltimus. O visi generolai, kurie Strasbūro sprendimuose yra įvardinti, yra siunčiami ne į teismą, o atsiimti paaukštinimo. Na, o Europos tarybos ministrų komitetas, kuris privalo stebėti, kaip teismo sprendimai įgyvendinami, Ministrai išskečia rankas, ką mes galime padaryti. Ir tyli. Dar vienas pavyzdys. Rusijos ir ES santykiai žmogaus teisės rytyje. Jie susiveda praktiškai į tai, kad kartą per šešis mėnesius Rusija ir ES praveda konsultacijas tuo klausimu. Praktiškai tai reiškia, kad nelabai aukšto lygio pareigūnai už uždarų durų keletą valandų apie tai kalba. Europa klausia apie situaciją Čečenijoje, Rusija savo ruoštų apie Latviją ir Estiją ir tuo viskas baigėsi. Nepriklausomos organizacijos, nevyriausybinės organizacijos organizuoja renginius, pateikia savo pranešimus. Na, o Briuselio atstovai tuose renginiuose, taip pat skėščioja rankomis, ką mes galime padaryti ir vėl tyli. Tad ką galima būtų nuveikti Rusijos atžvilgiu? Atsakymas paprastas. ES turėtų į Rusiją žiūrėti taip pat kaip į bet kokią kitą Europos šalį, kuri prisėmė tam tikrus įsipareigojimus ir yra atsakinga už jų įgyvendinimą. Deja, šiandien Europa vis rečiau formuluoja rekomendacijas Rusijai demokratijos ir žmogaus teisės rytyje. Kartais apskritai apie tai neprisimena. Nesvarbu, kokios čia priežastys. Ar jaučiama, kad pastangos beveis, be, beveiksmės, ar nulėmė pragmatiniai motyvai susiję su nafta ir dujomis. Europos pareiga netilėti, o vėl ir vėl priminti, pagarbiai ir tvirtai reikalauti, kad Rusija įgyvendintų savo įsipareigojimus. Žinoma, šansų, kad taip ir įvyks, nėra labai daug. Tačiau Tokių dalykų išbraukimas iš darbo tvarkės kenkia Rusijai, bet taip pat kenkia ir Europai, nes kelia abejonės, ar Europos institutai iš tikrųjų išpažįsta Europos vertybės. Premija, kurią šiandieną mums įteikėte, vadinasi premija už minties laisvę. Atrodytų, kaip galima galvoti apie nelaisvą mintį, kas gali ir kaip ją apriboti. Yra būdas, tai baimė, kuri tampa asmenybės dalimi, kuri priverčia jį galvoti ir net jausti taip, kaip iš jo norima. Žmonės ne tik bijo, bet netgi pradeda galvoti, kaip pamilti didįjį brolį, kaip kada prašė Džordžas Orvelas. Tai buvo prie Stalino, tai buvo prie Hitlerio Vokietijoje. Tai ir dabar tęsiasi Čečienijoje, valdant Ramzanui Kadyrovui. Ir šita baime gali pasklisti po visą Rusiją. Kas galėtų pasipriešinti tokiai baimiai? Nors ir paradoksalu, bet tik tai minties laisvė. Štai bruožas, kuris charakterizavo Andrėjų Sakrovą. Jis darė jį atspariu baimiai, o žiūrėdami jį baimės atsikratydavo ir kiti. Minties laisvė visų kitų laisvių pagrindas. Todėl premijos pavadinimas Sakharovo vardu yra nepaprastai vertingas. Esame dėkingi ir džiuojamės tuo, kad šiandieną šią premiją gauname mes.